Patvirtinta. Pakeitimas žodžiu. Ponas Butikoferis jį pateikė. Prašau, žodis jums. Gerbimo pirmininkė, kolegos, norėčiau e, pateikti tokį žodinį pakeitimą. Išreiškia įsitikinimą, kad Rusijos narystė Europos taryboje yra svarbus elementas dabartinės dabartinėje struktūroje institucinių santykių Europoje ir tikisi, kad galima rasti būdų įtikinti Rusijai neatsisakyti narystės Europos taryboje. Dėkoju. Ar kas nors prieštarauja šiam pasiūlytam žodiniam pakeitimui? Ne? Balsuosime dabar dėl jo, kas už, prieš, susilaikė. Noriu pasitikrinti. Prašom balsuoti dėl šio žodinio pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Balsuosime dabar dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas ponios post pranešimas ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokite, baigiamas balsavimas. Atmesta. Penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Rezoliucija su pakeitimais, vardinis balsavimas. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Dėkoju kolegos. Balsavome dėl visų klausimų. Po minutės perėsime prie motyvų paaiškinimo. Kolegos, jeigu galėtumėte išeiti iš salės, galėtume pradėti motyvų paaiškinimus. Gerai, tai motyvų paaiškinimas. Ponios Hautalos pranešimas ES e, ir Vietnamo savanoriškas partnerystės susitarimas. Ponas Kelly. Džiugu kalbėti pirmam. Aš sveikinu šitą svarbų partnerystės susitarimą ir dėkoju pranešėjai poniai Hautol ir kolegai Frankui. E, labai svarbus e, tas susidarimas siekiant užtikrinti klimato kaitos reikalavimų taikymą. Ir šitas susidarimas e, apima aplinkosaugos reikalavimus ir aš sveikinu šitą E, rekomendacija. Buveinių ir, ir įvairovės, e, buveinės, buveinių apsauga ir įvairovės gali būti užtikrintos tik tais tada, kai, e, galim, kai bus užkirstas kelias neteisėtam miškų kirtimui. Ir šio susitarimu mes to ir pasieksime. Mes sveikiname. Vietnamo įsipareigojimą įgyvendinti tai, kas numatyta šiame pranešime. Uh, Ponas, pone, ponas Hanan. You, madam president i'm in favour of this. dėkoju pirmininkė. Aš manau, kad tai labai protingas žingsnis su Vietnamu dirbti siekiant tvarumo. Tačiau e, žinkime žingsnį atgal ir pagalvokime, kokiu stebuklu pavyko e, užsitikrinti, e, kad būtų parengtas šitas pranešimas. Devintajame dešimtmetyje Vietnamas buvo vienas iš, viena iš neturtingiausių valstybių pasaulyje ir BVP buvo apie 200 dolerių. Ir perkamoji gale buvo tikrai labai žema. Taigi, kaip pavyko Vietnamui komunizmą pašalinti įdedant trilijonus dolerių. Ir, šia, ir, ir po kelių dešimtmečių laisvos priekybos jiems pavyko užtikrinti teisės viršenybę ir ekonominės laisvės įsivystimą. Ir uh, per sienas turėtų e, keliauti prekės, o ne kareiviai. Toliau po, antras ponios Hauto, praneši, Hauto pranešimas e, Europo, ponios Europos Sąjungos Vietnamos e, savanoriškas benedicės sustarimas dėl prekybos medieną. Uh, Aš palaikau savanorišką partnerystės sustarimą su Vietnamu, nes tai labai prisidės prie e, kovos e, neteis, su neteisėtų miškų kirtimu. Be abejo, visame pasaulyje beveik e, pusė visos medienos yra nelegali. Ir savanoriškas požiūris nepavyks, vien savanoriškas požiūris ne, nepadės kovoti su nelegale med, priekybos mediena, medienos priekyba. Ir labai svarbu suteikti daugiau paramos užtikrinant valdyseną. Neteisėtas miškų kirtimas e, atima e, bendruomenių išteklius ir e, kenkia klimatui. Mes turime kovoti už tai, kad visame pasaulyje dinktų neteisėta prekyba mediena. Toliau informacijos pasikeitimas apie ši, trečių šalių piliečiais, piliečius e, ponas Trojevski. Aš e, turėjau galimybę pasisakyti dėl pirmos e, dalies šio pranešimo, tačiau apie antrą klausimą laiko pakalbėti neliko tad jis tikrai labai svarbus ir norėčiau dabar apie tai pasisakyti. Pats kontroversiškiausias klausimas buvo e, dvigubą pilietybę turinčių žmonių įtraukimas. Ir džiaugiuosi, kad 2019 metų pabaigoje mes galime e, išreikšti bendrą sutarimą šiuo klausimu ir džiaugiuosi šiandienos balsavimu. Taip pat norėčiau paminėti svarbų vaidmenį apie e, e, svarbų klausimą tuo atžvilgiu, kad yra žmonių, kurie ne tik turi dvigubą pilietybę, bet ir e, yra neregistruoti. E, tarytum tie registrai nebūtų svarbus e, nusikalstamumo srityje. Dėkoju. Toliau dabar e, ponia Šoidrova pranešimas. E, E, Europos e, solidarumo korpuso programa. Aš nuo pat pradžių norėjau pasmerti komisijos tendencijas. Europos solidarumo e, korpuso idėja bandoma dubliuoti savanorių korpuso veiklą. Šiandieną matome tik patvirtinimą tokio požiūrio. Patvirtintas tekstas buvo pirmasis prieš keletą metų E, mėnesį susijęs su humanitarės pagalbos e, teikimu. E, biudžetas buvo patvirtintas tai programai ir priimti tam tikri kiti absurdiškai sprendimai. Aš matau, kad nebus įmanoma dabar solidarumo veikla užsiimti savo šalyje. Briuselis nori veikti kaip galima toliau nuo namų. Ir direktyva dabartinė akcentuoja e, veiksmus susijusius su migrantais. Aš manau, kad tai yra visiškai netinkama praktika. Dėkoju. Ponas Mamekens, dėkoju. Pirmininkė, kolegos, aš manau, kad solidarumo korpusas turi didžiulį potencialą sukurti papildomą vertę um, prie Europos um, solidarumo uh, politikos. Ir tai Ypač puiku, kad e, nuo 2019 e, metų organizacijos iš ES valstybių narių galės dalyvauti šiuose projektuose. Ir kai kalbame apie Europos e, kaiminystės politikas, tai yra labai svarbu užtikrinti žmonių tarpusavio diplomatiją. Ir be to labai svarbu užtikrinti, kad žmonės vertintų nematerialę savo darbo pusę. Aš palaikau šitą pranešimą ir savanoriškumas tampa gyvenimo dalimi tarptų žmonių, kurie nori dalyvauti e, viešojo intereso srityse. Ir skirti laiką toms rytims, e, tiems klausimams, kurie jiems rūpi. Dėkuoju, ponas Rojevski. Ačiū. Norėčiau paminėti tris klausimus. Pirmiausia, 2000 18-20 metų perspektyva yra tik orientacinė. Aš tai pabrėžiu, orientacinė. Tad labai svarbu tai tinkamai e, ištirti. Be to, dabar mes neturime galimybių užtikrinti, kad ši nauja programa veiktų tinkamai. Trečia, dinaminių komunikacijos metodų panaudojimas, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos, e, tai yra e, labai svarbus, nes šiandieną yra esminis dalykas įgyvendinti šios projektus taip, kad jų sėkmė būtų ne pusinė, o visapusiška. Ir kalbant apie naujų, jaunų žmonių nu, įtraukimą, mes turime priimti tokias strategijas, kurios būtų jiems tinkamos. tinkamos. Ir solidarumo korpusas yra labai svarbus, svarbi šių programų dalis. Dėkoju, ponas Shenfield. Dėkoju, pirmininkė, Europos solidarumo korpusas korpusas yra ne tik puiki mintis, bet ir e, dėmesio verta savoka nes jis atlieka ir labdaros funkciją, ir etinę, ir švietimo funkciją. Ir kalbame apie e, idealų įgyvendinimą, taip pat palaik, žmonių palaikymą, kvalifikacijas ir tai padės žmonėms dalyvauti šioje programoje. Ir apie 350 tūkstančių žmonių turės tokią galimybę. Inovacijų institutas Vienoje apdovanojo šią iniciatyvą ir todėl balsavau už. Dėkoju, ponas Porė. E, dėkoju, pirmininkė, aš balsavau už šitą pranešimą, kuris kalba apie Europos valdymo korpuso programos įsteigimą. E, Aš šiais laikais, kai labai daug ksenofobijos ir populizmo, palaikau, e, palaikysiu bet kokią panašią programą. Šiuo metu tai yra tik tai savanorių programa, kuri padeda palengvinti judumą savanoriškumo programuose, pavyzdžiui, mokymo srityje ar pamistrystės srityje. Tai yra labai svarbu. Svarbu, kad e, jis būtų įgyvendinamas be jokių piknaudžiavimų, kad e, NVO nepiknaudžiautų e, tuo ir nepasinaudotų tam, kad gautų pigę darbo jėgą. Žmonės turi gauti tinkamą atlygį už darbą ir tai neturėtų uh, padėti e, įsitvirtinti negarantuotoms, neužtikrintoms darbo vietoms. Dėkoju. Ponas Keli. Ačiū, ponas Keli. Man buvo malonu balsuoti už šį pranešimą. Ir šios programos tikslai yra skatinti solidarumą kaip vertybę ir skatinti jaunų žmonių įsitraukimą. Europos solidarumo korpuso programa yra labai vertingas dalykas, kad jauni žmonės galėtų įgyti naujų įgūdžių, mokytis, pasi, pasirenkti tinkamai. Siūloma padidinti programą į biudžetą, kad tai duotų daugiau naudos. Ir aš ypač džiaugiuosi tuo, kai e, kalba eina apie į, į, į pašalę nustumtus ir pažeidžiamus jaunus žmonės ypač izoliuotose kaimo vietovėse ir tose nepalankiose sąlygose atsidūrusiose vietovėse. Būtent tiem regionam šiai programai reikėtų skirti daug vietos ir aš daug dėmesio ir aš dėkoju. Einam toliau Nibler. Pranešimas es kibernetinio saugumo aktas. Ponas Marijas. Šiuo metu egzistuoja daug pažeidimų valstybėse narėse. Vakar aš papr, papr, paklausiau komisaro išsakyti jo nuomonę dėl įvairių skundų, kuriuo, kuriuos aš patekiau, nes Graikijos vyriausybė prevenciškai reštuoja to, kurie nesutinka su Makedonijos mūsų istorijos pardavinėjimu. Janicos regione tokie areštavimai vyko ir piliečių apsaugos ministras pasakė, kad žino pavardės ir duomenis tų asmenų, nes policija e, ieško tų žmonių per socialinę žiniasklaidą. Tai vyksta šiais laikais Graikijoje. Ir netgi iškeltos bylos tiems, kurie ne, nesutinka su Makedonijos pardavimu. Ir prieš tos, kurie dalyvavo demonstracijoje. Ir vyriausybė turi prieigą prie esmės duomenų gali matyti, kokios nuomonės žmonės dėsto socialinėje žiniasklaidoje. Ar komisija turi nuomonę šio klausimu? Ponas Štrojevski. Tai labai svarbus klausimas. Kibernetinis saugumas. Prieš trejus metus e, pradėjome apie tai kalbėti, dabar jau matome rezultatus ir noriu Jums priminti, kad pernai gruodžio mėnesį buvo pasiektas susitarimas trilogija Ir šiuo metu sausį įtre komitetas galėjo patvirtinti pranešimą ir šiandien mes už jį balsavome. Noriu Jums priminti, kad agentūros nuolatiniai įgaliojimai turi didžiulį pranašumą. Ne vien renkami duomenys ir ekspertinės žinios yra kaupiamos. Pirmą kartą turime galimybę, kad ir gali būti vykdoma konkreti veikla. Noriu atkreipti tai dėmesį, nes kibernetinis saugumas yra tas rytis, kur galimybė veikti yra ypač svarbi. Ne vien rinkti duomenis. Galimybė veikti užtikrina kibernetinį saugumą. Kibernetinį saugumą. Ačiū toliau, ponas Keli. Aš dalyvavau diskusijose vakar ir aš žiūgiuosiu mūsų pranešėja Angelika Nibler. Sveikinu ją už puikiai atliktą darbą. Kasdien mes girdime apie kibernetinius išpolius, jie vyksta visur, kartais atskiri individai tai dar, daro, kartais nusikalstamos organizacijos e, iš Rusijos, iš Šiaurės Korejos, todėl yra ypatingai svarbu, kad mes būtume budrus ir darytume viską, kad užkirsime tam kelią. Ypač džiaugiuosi, kad Enisai daugiau suteikta įgaliojimų remiantis šiuo teisės aktu ir jo nuostatomis užtikrinant kibernetinį saugumą. Ačiū, einame toliau. Dėka su pranešimus. Dėl nesažingos prikybos praktikos maisto tikėjimo grandinėje, ponia Miranda, prašau. Obrigada, presidenta. Votai in favor de este relatorio. Dėkuoju, pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą. 28 centai litras pieno kainuoja, o gamybos kainos yra didesnės ir perdirbimo įmonė žymiai daugiau gauna pelno. Ir, ir, ir gamintojai tuomet lieka labai silpnoje pozicijoje. Nesažinka priekyba maisto tiekimo grandinėje yra įgavusi labai didžiulį mastą ir komisija tris kartus jau įsikišo Reikia galiausiai išspręsti šią problemą. Dėl to šis komisijos pasiūlymas dėl nesažingos priekybos praktikos yra e, konkretus atsakas į ūkininkų lūkesčius ir prašymus. Ūkininkai turėtų būti labiau apsaugoti nuo e, netinkamos praktikos. Ačiū toliau, ponas Marijas. Kad galėtume paremti ūkininkus, Turime visiškai uždrausti visą nesažininką praktiką, priekybos praktiką. Ne tik specifinę praktiką, kaip, apie kurią kalbam pranešimą, visą nesažininką praktiką reikia uždrausti, sustabdyti. Nes žinome, kad gamintojai gauna tik tai 20 procentų iš tos kainos, už, už kurią yra parduodamas žemės ūkio produktas. Iš esmės, didžiulį pelną gauna e, maisto platinimo įmonės per maisto tiekimo grandinėje. Ir jie tiesiog naudojasi gamintojais, jie e, mažina kainas, užsiema šantažų. E, ir galiausiai dideli prekiautojai gauna, užsideda tokias kainas, iš kurios jokios naudos negauna gamintojai. Mes turime uždrausti visas nesažingas praktikas. Ačiū dar, ponas Scheinfeld. Dėkuoju. Trisdešimt dienų po pristatymo užmok... tik tai sumokėjimas, pristatymo sąlygų keitimas, mokėjimas tik tuomet, kai gaunama prekė tikėjai e, valdo mokėjimų srautą, įvairūs, e, įvairūs saugojimas prekių. Yra daugybė praktikos pavyzdžių, aš tik kelis pateikiau, kurie yra pripažįstami kaip nesažininka priekybos praktika. Dėl to labai gerai, kad mes šias problemas sprendžiame. Gerai, kad tai yra direktyva, o ne reglamentas nes tai leidžia, e, suteikia lankstumo valstybėms narėms, kad jos pačios galėtų priimti sprendimus, kaip kovoti su nesaižinka praktika. Nes visada yra dvi šalis e, sutarties ir jeigu viena sutarties šalis e, vykdo nesažininką veiklą, tai to silpnosios šalies atžvilgių tuomet reikia imtis veiksmų. Ačiū, dabar einame prie Šoflin pranešimo Europos piliečių iniciatyvos ponios Kot nėra, toliau ponia Miranda. Obrigada, prezidenta. Dėkoju, pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad Europos piliečių iniciatyva yra tiesioginė priemonė, kuri e, leidžia demokratiškai piliečiams dalyvauti, e, užtikrinti įvairias teisės, pavyzdžiui, teisė į vandenį, viena iš pagrindinių teisių, arba Mm, taip pat e, teisė į savo kalbų, kultūrų e, apsaugą, kalbu apie mažesnės kalbas. Taip pat piliečiai, reikėtų renkti įvairiausias kampanijas, kad būtų informuojami piliečiai apie uh, tai, kokios yra galimybės. Iki šiol nedaug yra patvirtinta piliečių iniciatyvų, bet komisija turėtų e, sukurti internetinį registrą, kad būtų galima visą procesą, viso proceso metu e, sekti, kaip viskas vyksta. Reikia, kad būtų vieša prieiga užtikrinta prie tokios svetainės, kad būtų aiškios visos procedūros ir tokiu būdu visi galės dalyvauti šiame procese. Ponas Marijas. Europos piliečių iniciatyva išreiškia e, dalyvaujamosios demokratijos principą Europos Sąjungoje. E, tai yra demokratiškiausias tiesioginis e, būdas piliečiams dalyvauti. Nėra jokios biurokratijos. Ir piliečiai ragina iniciatyvos pagalba imtis komisiją teisėkros priemonių. Ir komisija paskui turi vertinti, ar piliečių iniciatyva atitinka e, teisę. Ir matome, kad yra prieštara, nes komisija, tas, tas pats subjektas e, raginamas imtis veiksmų ir tas pats subjektas e, tikrins teisėtumą prašymo. Reikia, kad kita institucija ar kažkokia struktūra e, įvertintų piliečių iniciatyvas. Mes turime sukurti tokią sistemą, kuris darytų galimybę piliečiams naudoti savo teisę, turiu galvoje teisę į dalyvaujamąją demokratiją. E, ponas Mamikins, dėkoju kolegos. Europos piliečių iniciatyva buvo sukurta kaip e, galių pasitarimo priemonė skatinanti piliečius pristėti prie teisės aktų kūrimo, bet ji nėra pakankama, nes komisija nepatikė ne vieno teisėkos pasiūlymo pagrįsto tokią iniciatyvą 60 procentai ES piliečių beveik nežino nieko apie ES teisę, tačiau dauguma teisės aktų, kurie e, tvirtinami ES lygmenių, e, veikia jų kasdienį gyvenimą. Mano nuomonė, dabartinės reformos dar labiau apsunkins galimybės piliečių dalyvauti. Pavyzdžiui, nebebus e, internetinės parašų rinkimo sistemos. Reikia lengvų e, elektroninių būdų e, padaryti veiksmingesnę šią iniciatyvą ir aš balsavau už pasiūlymą. Ponas Šeinfeldas, dėkoju. Europos piliečių inicijatyva yra ne tik demokratijos priemonė, bet taip pat ir mechanizmas, kuris leidžia piliečiams susivienyti, susivienyti e, dėl tam tikrų idėjų, problemų, klausimų reikia bent septynių piliečių iš bent septynių valstybių narių, kad atsirastų iniciatyva ir vėliau reikia milijono parašų. Tai yra puikia iniciatyva, bet reikia e, sušvelninti tam tikras sąlygas, kad būtų lengviau teikti iniciatyvas ir e, centralizuotas parašų rinkimas, e, kiti elementai turėtų pagerinti sistemą Taip pat parlamentas turėtų e, informu, būti informuojamas apie tokias iniciatyvas ir aš pritariau šiam pasiūlymui. Dabar ponas Farija, dėkoju pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą skirta patobulinti piliečių iniciatyvos procedūrai, nes tai yra svarbi priemonė, reikia sustiprinti pasitikėjimą. Jie, ši priemonė turi sutelkti, o neskaidyti žmonės. Turėtų atsirasti daugiau galimybių dalyvauti ES e, veikloje ir atsirasti turėtų platformos, kurios leistų rinkti parašus. Ir reikia taip pat užtikrinti, kad būtų prižiūrimos tos sistemos, kad būtų išvengiama sukčiavimo. Pilietinė visuomenė e, turėtų labiau būti įtraukta į visus procesus reikia stiprinti iniciatyvas tam, kad ir naudotis jomis tam, kad teisėkros procesas būtų vientisesnis. Tai turėtų būti tikra ES priemonė, kuri neturėtų pakliūti į vos keletos valstybių narių rankas. Reikia gerų priemonių, kurias galėtų naudoti piliečiai. Tai yra tikrai svarbi demokratiška priemonė. Dėkoju. Kitas pranešimas, ponios, ponios Kalnietės pranešimas, teiksiu žodį ponui Mamikinsui. Gerbiami kolegos. E, man padarė įspūdį e, priešiškumo dvasia, kurią sugebėjo perteikti pranešėjas savo pranešime. E, kalbama apie atstumimą, izolaciją Rusijos ir kalbama apie tai, kaip apriboti bendrabiavimą su Rusijos federacija. Jokių rekomendacijų, kaip atnaujinti bendraimą nėra. Tai, mano nuomonė, susilpna mūsų signalą. Mes e, smerkėme įvairius įvykius, kurie e, dar net nėra ištirti iki galo dėl sankcijų. E, kuo, veiksmin, kuo jos labiau susilpnins ekonominius pajėgumus Rusijos, tuo blogiau bus ES, nes ES stipri partnerė yra Rusija. Ir mes uh, Taip pat tokiu būdu prarasime pašnekovus, partnerius, kuriums reikia. Rusija nėra didžiausias iššūkis ES užsienio politikos. Kai kurie kolegos pasisako už konfrontaciją su Rusija ir bando taip elgtis taškus, bet aš balsavau prieš tokį, prieš šį pranešimą. Ponas Niekov. E, kolegos, aš pritariu pono Mamikinso žodžiams. E, Rusija yra strateginės svarbos šalis e, dideliai Europos daliai. Ji turi sieną su kai kuriomis dėlėmis valstybės narėmis. Daugiau negu 1300 km yra ta bendra siena mūsų. Tai yra strateginė partnerė. Aš manau, kad mes padarysime strateginę klaidą atmesdami 21 amžiaus real politikos E, elementus. 26 pastraipa e, patronuojančią kalbą kalbama apie tam tikrus įvykius e, smerkiamas Rusijos įtraukimas į Skripal atvejį. Bet Junktinės karalystės išvados kol kas dar nėra galutinės. Kolegos, e, kurie pritarė tekstui, tarsi turi daugiau informacijos negu tai žvalgybos tarnybos. Mes kritikuojame e, veiksmus trečiosios šalyse, bet pavyzdžiui, Bulgarijoje tam tikros e, laidos yra draudžiamos dėl e, juose skelbiamos informacijos. Paskutinis ponios post pranešimas poniai Myers, tik su žodį. Dėkoju, gerbiamo pirmininkė. Ginkluoti konfliktai e, e, vyksta ne mūšio lauke, bet bendruomenėse ir dėl to nukenčia e, E, įvairios galimybės, skaitant e, darbo įsidarbinio galimybės. Moterys labai svarbu vaidmenį vaidina kaip tarpininkės ir taikos kurijos, bet moterų yra tik 2 procentų e, taikos e, tarpininkių ir tik per pasus metus 5 procentai moterų savo parašus e, padėjo po svarbiais sustarimais. Bet moteris skirtingai patiria konfliktus negu vyrai. Pažiūrėkime į Kašmyrą. 8 tūkstančiai vyrų nuo 89 metų e, dingo be žinios daug žmonių, e, žmonos e, tų vyrų neturi teisių į nuosavybę, jos negali iš naujo ištekėti. Taip pat dažnai žinome, kad per e, karą privartavimai naudojami kaip ginklas. Mes turime sustiprinti savo veiksmus šiuose srityse spręsdami e, tokią situaciją. Dėkoju kolegos, dabar pertrauka iki 15 valandos e, malonių pietų.